Wznawiam posiedzenie. Protok... Norėčiau pratesti darbą. Vakar dienos posėdžio protokolas yra išplatintas. Ar yra kokių pastabų? E, nematau norinčių pasisakyti šio klausimu, taigi protokolas tvirtinamas.